die sitzung ist wieder aufgenommen. tęskime darbą ponios ir ponai vakar dienos protokolas jau yra pateiktas ar kas nors jam prieštarauja?